susijęs su vietos regioninių valdžių institucijų vaidmeniu Europos struktūrinių ir investicijų, investicinių fondų srityje. E, žodis poniai Mihailovai. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos, ponios ir ponai, Regioninės politikos pagrindų teisės aktai leidžia valstybėms narėms kurti reikiamas nacionalinės sąlygas, kad būtų galima konsultuoti su vietos ir regioninės valdžios institucijomis, rengiant partnerystės susitarimus ir įvairias veiklos programas. Vietos regioninės valdžios institucijos yra kur kas arčiau piliečių ir puikiai žino, su kokiamis problemomis jie susiduria. Vietos regioninės valdžios institucijos gali formuluoti, formuoti reikiamas politikos kryptis, kad geriau reaguotų į piliečių poreikius ir šios institucijos atsakingos į užimtumo, darbo vietų kūrimo, transporto, energetikos politiką. Kita vertus, vietos regionės valdžios institucijos neturi daug išteklių ir joms reikalinga didesnė biudžeto parama. Taip pat jos, joms reikalingas bendrafinansavimas. Įgyveninant sanglaudos politiką, konsultacijos su vietos regionės valdžios institucijomis yra nevienodos. Kai kuriuose valstybėse narėse nėra taikomas rimtai partnerystės principas, kaip yra numatyta ES teisės aktuose. Na ir vietos regionės valdžios institucijos federalinėse valstybėse turi kur kas daugiau galimybių tarti savo žodį formuojant įvairias politikos sritis, kadangi jos turi kur kas daugiau įgaliojimų. Taigi svarbu pabrėžti, kad administracinių gebėjimų didina, didinimas vietos regionų lygmenių yra labai svarbu, siekiant geriau planuoti ir geriau įgyvendinti veiklos programas. Tas pats pasakytina ir apie sanglaudos bei struktūrinių fondų įgyvendinimą. Miestai yra ekonominio augimo varikliai. Jie yra meno, inovacijų, e, startuolių centrai. Pažangiųjų miestų strategija, pažangios specializacijos strategija yra naujos politikos priemonės, novatoriškos politikos priemonės, kurios yra pažangios. 15 metų Rygos deklaracijoje kurią, kuri buvo patvirtinta neformalioje vystimosi politikos ministrų e, neformaliame susitikime. E, toje Rygos deklaracijoje, šią Rygos deklaraciją tikėtina galėsime priimti ir Amsterdamo paktą siekiant tvaresnio miestų vystimosi. Na ir galiausiai vietos regioninės valdžios institucijos vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant ryšius per sienas, imantis e, tarp valstybinių iniciatyvų, tai yra labai svarbus mūsų teritorinio bendradarbiavimo aspektas. Taigi šiame kontekste norėčiau paklausti komisijos štai kokių klausimų. Tie klausimai buvo suformuluoti regionės plėtros komiteto Europos parlamente. Kokią konkrečią paramą komisija ketina skirti vietos regionės valdžios institucijoms, kad būtų galima sustiprinti jų vaidmenį ir jų daromą poveikį Europos struktūrinių investicinių fondų valdymui per 14-20 metų laikotarpį. Turint omenyje jų atsakomybę ir specifiškumą įvairiose valstybėse narėse, kuriant augimą, skatinant augimą ir tvarias, tvarių darbo vietų kūrimą. Taip pat, ar komisija neketina surenkti viešų konsultacijų, uh, po kurių būtų galima imtis iniciatyvų dėl to, kaip būtų galima sustiprinti vietos regioninės valdžios institucijų vaidmenį. Šalia tų dviejų klausimų aš dar norėčiau pabrėžti, kad jie yra labai svarbus regioninės plėtros komitetų Europos parlamente, kadangi vietos regioninės valdžios institucijų dalyvavimas yra esminis dalykas, jeigu norime sėkmingos sanglaudos politikos. Ir tai savo ruoštų reiškia, kad Tik tokiu būdu pasieksime augimo darbo vietų kūrimo tikslų. Vietos regioninės valdžios institucijos yra esminis elementas toliau ateityje planuojant sankodos politiką po 20 metų. Taigi aš tikiuosi jūsų atsakymų, ponė komisijos narė, ir laukiu diskusijų. Dėkoju, ponė Mihailovai. Dabar komisijos vardu pasisakys Korina Kretų. Ačiū, ponė pirmininkė ponia Mihailova, gerbėmi Europos parlamento nariai, aš pirmiausia norėčiau Jums padėkoti už šį žodinį klausimą, kuris mums buvo parengtas ir pateiktas regionės plėtros komiteto. Tame žodinėme klausime kalbama apie vietos regionės valdžios institucijų vaidmenį struktūrinių ir investicinių fondų srityje. Jūs puikiai žinote, kad mes irgi manome, jog reikia imtis visų e, pastangų, kad vyktų kasdienis bendradarbiavimas su vietos regioninės valdžios institucijomis, kurios vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų finansinio programavimo laikotarpyje. Nes struktūriniai investiciniai fondai tai yra pirmiausia žmonėms skirti, skirtos lėšos ir labai svarbu, kad e, tų fondų lėšos geriau būtų įsisavinamos vietoje. Taigi Europos komisija labai daug tikisi iš vietos regionės valdžios institucijų valdant tokius fondus. Jie geriausiai pažįsta regionų poreikius, žino, ką reikia daryti, ko nereikia daryti. Regioninė politika turi esminių bruožų būtent tenkinti kiekvieno regiono poreikius. Su jūsų parama, Europos parlamento parama, mums pavyko įtikinti valstybės nares įtraukti vietos regioninės valdžios institucijas į sprendimų prieimimo procesą. E, iki. Ir taip pat e, per visą programavimo laikotarpį ir primant ir svarstant teisės aktus. Taigi, aš džiaugiuosi, kad e, naujajame reglamente ex ante sąlyga yra e, keliama būtent partnerystės sąlyga tam, kad vietos e, regionės valdžios institucijos šalia centrinės valdžios dalyvautų priimant sprendimus, nes Europoje iš tiesų matome daug įvairovės. Yra valstybių, kur partnerystės principas yra jau dešimtmečių tradicija, tačiau yra kitų šalių, kur šis principas kol kas nėra visapusiškai taikomas. Uh, Ir aš norėčiau jūs patikinti, kad vietos regioninės valdžios institucijos yra įtraukiamos ne tik derantis dėl partnerytės susitarimo ir veiklos programų, bet taip pat ir įgyvendinant projektus vietos lyg ir regionų lygmenių. Europos komisija ketina parengti tyrimą dėl to, kiek yra ta, laikomasi partnerystės principo ir kiek bus laikomas to principo per laikotarpį 2014-2020 metai. Mes e, pateiksime tos studijos išvadas. Pavyzdžiui, miestų e, programa, kuri yra labai svarbi, apie kurią ir jūs kalbėjote, ponė Mihailova, 14, 14 14-20 metų laikotarpėje 15 milijonų eurų buvo skirta miestams, bandant tenkinti jų vystimosi poreikius. Ir pirmąjį kartą ES istorijoje komisija finansuoja tiesiogiai miestus. Tai yra toks sprendimas, kuris rodo, kad mes tikrai labai pasitikime miestų pajėgumais priimti sprendimus dėl savo poreikių. Ir kad jie geriausiai gali panaudoti tas lėšas piliečių labui. Ir taip pat vietos valdžios institucijos yra atsakingos už paslau, atitinkamas viešasias paslaugas ir čia svarbi viešo privataus sektoriaus partnerystė. Ir mes sieksime, kad miestų darbotvarkė būtų uh, įgyvendinta tokiu būdu, kad miestai galėtų prisidėti, mažinant skurdą miestuose, užtikrinant migrantų socialinę įtraukti. E, buvo minėta Rygos deklaracija. Taip pat e, rengiama ir Amsterdamo deklaracija ir, kaip aš sakiau, pirmininkaujanti Tys Niderlandai labai daug dėmesio skiria miestų plėtrai. Amsterdame kovo mėnesį įvyks vietos ir miestų valdžios susitikimas, atstovų susitikimas, jo išdava turėtų būti Amsterdamo deklaracija. Ir mes visi sutinkame, kad mums reikalinga miestų darbo tvarkė. E, buvo kalbama apie subsidiarumo principą. Na ir buvo atsisakytas miestų plėtros europinis planas, tačiau mes ketiname su, kartu su merais, Europos miestų merais, tų miestų, kurie daugiausia susiduria su pabėgėlių problema, spręsti problemas susijusias su pabėgėlių prieimimu, kadangi merai privalo skubos tvarka imtis priemonių, kad galėtų susitvarkyti su pabėgėlių keliamais iššūkiais. Ir aš galiu pasakyti, kad mes tikrai padėsime tiems miestams, kurie labiausiai yra nukentėję ir labiausiai yra paveikti e, pabėgėlių problemos. Vietos regioninės valdžios institucijos e, turi maksimaliai pasinaudoti fondų lėšomis. Tačiau, aišku, pinigai dar nėra viskas. Tos tie fondai dar nėra viskas. Mums reikalingi ir administraciniai pajėgumai, kad būtų galima sėkmingai gyventi projektus. Nes ne mes juk Bruselyje rengiame tuos projektus. Ir šie metai bus labai svarbus, reikšmingi metai, kadangi naudos gavėjai vietos valdžios institucijos turės rengti tikrai labai gyvybingus projektus, kad galėtų jie patenkinti vietos gyventojų poreikius. Yra teminės koncentracijos, e, kuriomis bandoma pasinaudoti vietos regionės valdžios institucijų pajėgumais. Ir atitinkama suma yra numatyta 14-20 metų laikotarpį. Ir aš esu įsitikinusi, kad ši priemonė leis pagerinti ekonominės sąlygas ir leis sukurti daugiau darbo vietų. Taigi dėkoju ir mielai išklausysiu diskusijų. Passiamo ora agli interventi a nome dei gruppi politici. Labai ačiū gerbiamoji komisarė. O dabar eikime prie frakcijų. E, Pasisakime PP ponė Van Misteroj. Labai ačiū pirmininkė komisarė Kretu. Dėkoju už tai, ką, ką tik pasakėte. Laikotės labai pozityvaus požiūrio, bet norėčiau iškelti keletą dalykų. Regionai vertina tai, kas vyksta E, ir pastebėjau renacionalizacijos tendenciją daugelie valstybių narių. Toliau, penktas reglamento straipsnis, parama partnerysčių pagrindų. E, šis e, reikalavimas netaikomas tinkamai visose valstybėse narėse. Regioninės struktūros ne visada laikomos partnerėmis regionai konkrečiai kalba apie centralizaciją, kas kertasi su Elksenos kodeksu, apie kurį kalbėjome. EPP frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mums subsidiarumas yra esminės svarbos ir čia mes laikysimės e, savo pozicijos. Sakėte, kad rengėte studiją, mes esame pasiruošę e, diskusijoms taryboje. Uh, E, e, diskusijoms pagal 60 straipsnį trečią dalį. Taigi paprašyčiau jūsų, ar galėtumėte atsižvelgti į parlamento norą organizuoti viešasis diskusijas šio klausimu. Dėkoju. Dėkoju. Toliau socialdemokratų vardu ponė Breso. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, kolegos. Aš manyčiau, kad puiku, jog šiandieną vyksta tokios diskusijos, kad rengiame rezoliucijos pasiūlymą. Norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad gar, dar kartą patvirtino, kad vietos ir regioninės institucijos čia vaidina labai svarbu vaidmenį, ypač kalbant apie miestus, apie miestų vaidmenį sanglaudos politikos srityje. Suprantame, kad sanglaudos politika šiais laikais yra vienas iš pagrindinių instrumentų Europos Sąjungoje. Netgi e, komisijos pirmininkas tai pripažįsta. Per ateinantį programinį laikotarpį, kurio aptarimus netrukus pradėsime, tai turėtų išlikti pagrindinė priemonė. Tačiau mes turime nuogastavimų dėl šios priemonės. Jeigu e, apskritai visas biudžetas nedidės, tai savame suprantama, tai, jog didėja poreikiai reikš, kad kai kuriems sektoriams finansavimas bus mažinimas, nors jie yra nemažiau svarbus. Taigi visi regionai turi dalyvauti šiame procese, ypač kalbant apie konkurencingumą. Na, o vietos ir regioninių institucijų visapusis įsitraukimas turėtų būti skatinamas nuo pat programavimo laikotarpio pradžios. Mes už tai, kad būtų koordinuojami įvairūs fondai. Bet e, sanglaudos politika mūsų vertinimu yra labai svarbi, siekiant užtikrinti augimą, pažangą ir vystimasi. Tai jau pasiteisino. Taigi norėtumėm, kad jūs e, ir vietos valdžios struktūrų atžvilgių tai ir skatintumėte. Ačiū. ECR vardu ponas Petrovski. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga e, užsijima tvarių vystimusi, tai yra vienas iš jos tikslų, o siekiant e, panaikinti skirtumus tarp valstybių narių ir padidinti jų konkurencingumą pasaulinėje rinkoje reikėtų daugiau orientuotis į e, skurdesnius regionus. Dažnai vietos institucijos žino, kad nori tokių fondų, nori juos panaudoti, tačiau nežino, kaip jų paprašyti. PVM juk reikia labai dažnai įskaityti į prašomas sumas. O kalbant apie laikotarpį nuo 2014 iki 2020, tai e, turėtų būti padengiami kaštai. Aš kalbu apie PVM. E, Taigi Europos parlamento ir tarybos reglamentą patvirtintą 2013 metais reikia taisyti. Liubelski regionas, kurį atstovauju, jau seniai prašė tokių nuostatų. Mums taip pat reikia daugiau lankstumo, pavyzdžiui, kad galėtumėm panaudo, e, įmonės galėtų veiksmingiau panaudoti moksliniams tyrimams skirtas lėšas, kad užtikrintume daugiau bendradarbiavimo su verslu ir akademinė bendruomenė. Ačiū. Alde vardu. E, ponas Jakovič. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Mihailovai e, ir kitiems kolegoms iš frakcijų už tai, kad šią iniciatyvai pritarėte. Mano politinė karjera paremta tuo, kad dirbu su vietos valdžių, valdžios institucijomis, siekiu stiprinti savivaldą, miestus nes man tai reiškia didesnį gyvenimo kokybę. Šiandieną aš norėčiau akcentuoti, jog esu tvirtai įsitikinęs, kad alternatyvos subsidiarumo principui nėra. Mes turime laikytis, e, nes, e, nes Europos praktika mums žinoma. Kuo labiau valstybė decentralizuota, kaip pavyzdžiui Danija, tuo geresni gyvenimo standartai, aukštesnė gyvenimo kokybė. O tokios centralizuotos valstybės kaip Graikija ar Kroatija patiria didžiulių problemų vystimosi prasme. Mums reikia kalbėti apie įsisavinimo lygį. Šiandieną situacija tokia, kad ypač centralizuotos valstybės narės negali tinkamai įsisavinti europinių lėšų. Dėl šios priežasties manau, kad e, miestai ir regionai turi turėti tiesioginę prieigą prie europinio, europinio finansavimo nes labai dažnai konkuruoja nacionalinės vyriausybės ir vietos institucijos. Jeigu uh, miestai ir regionai galėtų tiesiogiai pasinaudoti europiniais fondais, tai esu tikras, galėtume padidinti gyvenimo kokybę daugelįje miestų ir ES regionų. Šiam tikslui pasiekti norėčiau e, akcentuoti, kad labai svarbu užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinį bendradarbiavimą į Padriją projektas yra puikus tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys. Taip pat reikia skatinti makro regioninį bendradarbiavimą. Na ir baigdamas pasakysiu, jog tikiuosi, kad šis klausimas padės komisijai e, giliau pažiūrėti į regioninių e, institucijų vaidmenį. Ačiū. Mes papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kretų. Mums iš ties reikalinga labiau įtraukti regioninės vietos valdžios institucijas, skirstant ir tvarkant struktūrinius investicinius fondus. Kuo mažiau bus, kuo mažiau įgaliojimų gaus centrinė valdžia, tuo mažiau bus biurokratijos. Struktūriniai fondai turi būti skirstoma per vietos regionės valdžios institucijas, bet pirmiausia, mums reikia daugiau pagalbos, techninės pagalbos iš komisijos pusės. Reikalinga pagalba vietos regioninės valdžios institucijoms, mažoms valdybėms, nes region, patys regionai kartais neturi pajėgumų pateikti pasiūlymus ir gyventi projektus. Taigi jie nuveiktų kur kas daugiau finansinė prasme, jeigu gautų techninės paramos, parama reikalinga miestams, saloms, kurios susiduria su rimtomis problemomis, kurios ypatingai susiduria su pabėgėlių problema. Bet aišku, tai svarbu ne tik saloms, bet ir mūsų sostiniai Atenams. Taigi mes laukiame komisijos pasiūlymo, nes reikalinga iš ties daugiau finansinės pagalbos ir techninės pagalbos vietos regioninės valdžios institucijams rengiant tas struktūrinės programas. Ačiū pirmininkė. Žaliųjų vardu ponas Ropė. Pirmininkė, gerbiama komisarė, mėly kolegos, šis klausimas yra itin savalaikis. Išeiti iš ūkio krizės ir užtikrinti ilgalaikų tvarų ekonomikos augimą ir visų europiečių gerovę bus itin sunku jei neišnaudosime <clears throat> mūsų miestuose ir regionuose glūdinčio potencialo. sutinku europos sąjunga neturi įgaliojimų nustatyti valstybių narių vidinę sandarą tačiau komisija yra išplėtojusi atviro koordinavimo mechanizmus o būtent gerosios patirties sklaida daugeliu atvejų tampa tuo veiksniu kuris skatina pokyčius. noriu prašyti komisijos skatinti patirties mainus gero valdymo klausimais ypač akcentuojant gerąją vietos ir regionų valdžių įtraukimo į sprendimų priėmimą praktiką. be to noriu paraginti komisiją parengti metodologiją kuria vadovaujantis būtų galima vertinti vidinės valstybių narių administracinės sandaros efektyvumą. pagrindinis dėmesys joje turėtų būti skiriamas tam kiek kokybiškai vietos ir regionų valdžios yra įtraukiamos į nacionalinio lygmens sprendimų priėmimo procesą ir kiek pakankamus ir nuosavus išteklius bei įgaliojimus vietos ir regionų valdžios turi tam kad įgyvendintų savarankišką regioninę politiką arba pritaikytų nacionalinės regioninės politikos sprendimus pagal konkrečius vidinius poreikius partnerystės užtikrinimo siūlymas yra labai svarbus nes tikrosios partnerystės tarp centrinės vietos regionų valdžių bendruomenių ir socialinių partnerių iki šiol labai trūksta. ji yra daugiau formali nepaisant to kad vietos valdžia ir bendruomenės yra arčiausiai žmonių ir gali tiksliausiai identifikuoti būtiniausius poreikius ir suplanuoti veiklas ypač turint omenyje regionų skirtumus kurie tik gilėja patiriant migracijos srautų globalizacijos ir klimato kaitos padarinius. E fdd frakcijos vardu eh, ponia d'amato. ačiū pone pirmininke kolegos. sanglaudos politika jeigu norime kad ji būtų sėkminga Ji turi būti tinkamai finansuojama ir turi būti grindžiama pusiausvyrą tarp įvairių lygmenų ES ir viet, nuo pat ES iki vietos lygmens. Kol kas e, ši politika neduoda rezultatų, nėra mažinamas atotrukis tarp įvairių Europos regionų regioninės valdžios institucijos turi valdymo problemų, turi administracinių trūkumų problemų. Ir pastaraisiais metais matėme daug pastangų švaistimo, tai iš tiesų socialinė ekonominė prasme kenkia tiems, tai kenkia tiems regionams, kenkia ir įvaizdžio prasme. Turime panalizuoti ankstesnį programinį laikotarpį ir užduoti savo klausimą, kaip įveikti tuos trūkumus. Aš kalbu apie mažą lėšų pasisavinimo, įsisavinimo mastą, ypatingai pirmaisiais naujo laikotarpio mėnesiais mes tais projektais turime kuo galima geriau pasinaudoti lėšomis. Taip pat labai vėlai yra tvirtinami projektai ir tai kelia problemų ir per einamąjį programinį laikotarpį. Taigi mes turime viską pakeisti ir dirbti su kompetitingomis institucijomis tam, kad konkursai būtų paskelbti kur kas greičiau ir greičiau būtų įgyvendinami projektai. Ir aišku, taip pat turime persvarstyti sangudos politiką, jos ryšį su vietos uh, institucijomis. Mano partija to primiktinai reikalauja ir kitos partijos linkia mums pritarti. Italijos vyriausybė Renzis taip pat tam pritarė, tačiau esame sunerime, kad čia tik tai rinkiminiai žaidimai gali būti taupimo politikos biudžetas nepadės sanglaudos didesnės užtikrinti. NF vardu ponas Tiger. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas visiems. Pirmininkė, po, po dviejų mėnesių Niderlanduose vyks referendumas dėl sutarties su Ukraina. Ir vienas amerikiečių investuotojas 200 tūkstančių investavo į taip kampaniją. Panašu, kad tie žmonės, kurie turi daug finansinių interesų, remia tą taip kampaniją. Dėl to šiuo referendumu yra manipuliuojama. Nes panašu, kad kalbant apie demokratiją, jos Niderlanduose trūksta. E, tokie nepakankamai išsivystę regionai gali gauti lėšas iš šių jūsų minimų fondų. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos narės, ar galime sutaupyti demokratijos sąskaitą ir didelės e, lėšas, didesnės lėšas skirti ne kampanijai finansuoti. Pona Štugeri, e, dvi mėlynos kortelės jums pakeltos, ar atsakysite į klausimus ponas Vanis Laurojus ir ponas Eteridž. Aš trumpai norėčiau paklausti. Mane pribloškė pono Stucherio past, pastabos, kad Niderlandai yra nepakankamai išsivyšusi demokratinė erdvė. Kaip jūs galite taip sakyti Niderlandų piliečiams, kuriuos atstovaujate ir piknaudžiauti savo padėtimi? Čia kalbame apie regioninę politiką. Aš tikrai nesuprantu, gal galite man paaiškinti. Toliau ponas Eteridž. O tada galėsite atsakyti, jie buvo klausimas. Prašom, ponė Eteridž. Ačiū už tai, kad sutikote atsakyti, ponas Tugeri. Aš e, pastebėjau, kad kalbėjote apie referendumą Niderlanduose ir apie tai, kad verslas remia taip kampaniją. Ar manote, kad Niderlandų žmonės balsuodami referendume balsuos dėl visos Europos Sąjungos? Kaip žinote, ir Junktinė karalystėje bus referendumas. Ar turite ką pasakyti e, Junktinės karalystės žmonėms? Ačiū pirmininkė. Na klausykite, jeigu dideli amerikiečių investuotojai, čia ponui Van Nistelrooju atsakau, rūpinasi referendumu Niderlanduose ir gali kištis, kai Niderlandų valdžia nereaguoja, tai galime kalbėti, kad Niderlanduose yra demografijos deficitas, kalbant apie šį konkretų referendumą. Todėl aš manau, kad mums reikia tam skirti dėmesio. Atsakydamas ponui Eteridž, pasakysiu, kad žinoma, kad Niderlandų žmonės šį referendumą vertina kaip galimybę išlėti savo susierzinimą dėl ES ir jos nesėkmių. Aš tikiuosi, kad rezultatas bus didžiulis ne ir galbūt tai bus preliudija ir Junktinės karalystės referendumui. Ačiū. Toliau panas Fontulis, neprisijungusių vardu. Vietos regionų valdžia dabartinėje Europoje yra ko gero tas pagrindas, e, ant kurio turime kurti e, Europos valstybės, nes e, vyriausybės dažnai yra, ta, ta, ta, ta valdžia yra dažnai persilpne, nes trūksta kompetencijos, Ir aš sutinku dėl to, kad reikia padėti regionams ir visų pirma e, gyventojams, e, žemės ūkio darbuotojams, e, augintojams ir panašiai. Mūsų tikslas yra decentralizacija, kas galėtų padėti su, palengvinti situaciją ir dideliuose miestuose. Ir Aišku, kad e, e, galiausiai reikia užtikrinti, kad visos lėšos, Europos lėšos, kurios e, skiriamos, turėtų būti, būtų panaudojamas skaidriai, vengiant korupcijos ir siekiant konkrečių rezultatų. Norėčiau taip pat Graikijai pasiūsti tam tikrą žinę. Šiuo metu vyksta Graikijoje bendras streikas dėl kairiųjų politikos, kuri E, tą griežtą taupimo politiką ir toliau tęs ir taip e, klampina Graikiją į didesnės problemas. Panas Celler, ačiū pirmininkė. Mes žinome, kad lauko vietos e, regioninė valdžia yra labai svarbi siekiant ES tikslų, kaip numatyta 20 metų strategijoje. Vietos ir regioninė valdžia turi prisimti atsakomybę už įvairius iššūkius, pavyzdžiui, pabėgėlių integravimas, prieimimas. E, todėl Europos parlamentas anksčiau ir dabar reikalauja, kad vietos regionų valdžia būtų įtraukiami daug plačiau į partnerystės sustarimus, Europos struktūrinių fondų veiklos programas. Reikia pastebėti, kad e, tai šie dalykai nebuvo iki galo sėkmingai gyvendinti. 5 procentai skirti miestams e, iš tikrųjų dar nėra išmokėti visiems miestams. Ir e, mes turime pasiūsti aišku ir garsų signalą e, tarybai, komisijai ir valstybėms narėjams, kad jos įtrauktų vietos regione valdžią į visus klausimus sprendimą, nes jie arčiau yra žmonių ir e, tokiu būdu ta sanglaudos politika bus žmonėms geriau matoma. Pane Celerį, e, kolega iškėlė mėlyną kortelę, ar atsakysite į klausimą, kurį užduos ponas Zanį? Prašom. Dėkoju. Dėkoju už galimybę užduoti klausimą. Kolega, aš pritariu tam, kad svarbu įtraukti vietos ir regioninės vyriausybės valdant šį ir kitus fondus. Tam pritariu. Tačiau noriu užduoti Jums klausimą. Kaip užkirsti kelią politinėms partijoms, jų galimybėms kištis į šį procesą ir naudotis lėšomis. Lė, e, fondai juk priklausomi nuo tų lėšų. Ačiū. Nu, nuo tų partijų. Na, e, vietos ir regioninės institucijos yra tos, kurios vaidina vaidmenį, panaudojant lėšas. Bet e, reglamentuose aiškiai nustatyta, kad atitinkamos funkcijos politinėme lygmenyje tenka e, įvairioms struktūroms, įskaitant ir regioninės, Ir nemanau, kad šiuo atveju yra piknaudžiaujama europinėmis lėšomis, jeigu taip reikia analizuoti. Ačiū, ponas Manskur. Mikro, s'il vous plaît. Ne marche pas le micro. Ah. Voilà. C'est bon. Excusez-moi. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau pasakyti, kad šiandieninės diskusijos, kur kalbama apie vietos regionės valdžios institucijų esminį vaidmenį e, plėtojant mūsų teritoriją. Tokie miestai, ypatingai kur yra didelis nedarbas, nepakankamas išsivystimas, reikalinga jų atžvilgių tinkama miestų politika. 2015 metais 40 procentų ES piliečių gyvena miestuose ir veiksminga miestų politika yra būtinybė. Aš norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tam tikri ES regionai uh, susiduria su didžiulė finansinė krize ir matome didžius, didžiulių, nepakankamą miestų, atotrukį tarp miestų ir kaimų regionų vystimosi. Kalba eina apie labiausiai nutolusius regionus, kurie susiduria su papildomais sunkumais. Sanklaudos politika turi pirmiausia išsaugoti solidarumo, teritorinio solidarumo dvasę. Tai yra labai svarbu įgyvendant šią politiką įvairių teritorijų papildomumas yra realybė ir čia reikalingas atitinkamas požiūris išsaugant solidarumo ir subsidiarumo principą. Europos ir kiekvienos valstybės narės lygmenių. Dėkuoju uždėmesi. E, toliau ponas Benito Ziluaga. Labai ačiū pirmininkė. Mūsų vertinimu Europos Sąjunga turi turėti tam tikrų plačių gairių, kurios padėtų piliečiams sukurti naujų darbo vietų, e, ger, gerinti socialinės sąlygas. Tam reikia tvarios socialinės reformos. Ir jos įgyvendinime turi dalyvauti pilietinė bendruomenė ir vietos institucijos, nes būtent šie subjektai yra geriausiai pasirengę reaguoti į vietoje susidariusias sąlygas. Tai reikalauja, aišku, kuo platesnio dalyvavimo, na, o penkių fondų lėšų panaudojimas neturėtų būti prielaida tam tikram, formų, e, tam tikram fondų mažinimui, juk iš šių fondų uh, finansuojama daug projektų padedančių e, teritorijoms, kurios turi trūkumą. Ačiū. Dėkoju, ponas Evrič. Labas rytas, gerbiamoji komisarė. Suprantu, kad esate išmintingas asmuo, taigi akcentuosiu problemą, kuri mums kyl, pateiksiu sprendimą, kuris ir jums gal bus priimtinas. Mūsų regione e, vakarų Midlands regione. Inst vietos valdžios institucija yra įpratusi gauti europinės lėšas ir skirstyti, tačiau tai daroma be jokio skaidrumo kas e, kuria neigiamą įvaizdį apie ES ir vietos bei centrinę instituciją valdžią. Bet čia jūs, gerbiamoji komisarė, galėtumėte įsikišti. Mūsų regione reikia pagalbos, e, gaunant e, europinės lėšas regioniams projektams, taigi būtų puiku, jei jūs atvyktumėte į mūsų regioną. Ir, pavyzdžiui, Dudli hipodromas, e, jam reikia finansavimo, nes tai yra mūsų kultūros, e, mūsų meno dalis ir tai prisidėtų prie vietos ekonomikos e, plėtros. Taigi ačiū komisarė. Pone Etheridge. Jums pateikta melinoji kortelė. Ar priimsite klausimus, ponė Suger? Ačiū pirmininkė. E, reaguodamas į pono Etheridge e, klausimą, galiu pasakyti, kad jūs e, palaikote glaudžius ryšius su savo rinkėjais. Ir orientuojantis į tai, kas vyksta Niderlanduose, noriu jūsų paklausti, kaip jaučiasi jūsų regiono žmonės, netekę darbo, įsiskolinę, turintys mokėti didelius mokesčius, kaip jie vertina Europos Sąjungą ir regioninio vystimosi politiką, ar jie supranta, ar jie žino, kur jie kviečiami dalyvauti, kur jie gali dalyvauti. Ačiū. Ačiū. Mano regiono žmonės nesupranta, kas yra regioninė plėtra, kad tai yra sanglaudos dalis, kad tai padeda įgyvendinti valdysenos projektą. Jie žino, kad nori būti laisvesni, jau už mūsų partiją gausiai balsavo ir toliau ją remia. Taigi jie suinteresuoti geresnių gyvenimų, bet mūsų regionas nukentėjo nuo nedarbo, nekontroliuojamos imigracijos rautų. Taigi mano regiono žmonės yra kritiškai nusteikę ES ir reikalauja pokyčių. Ačiū. Labai ačiū, ponas Puo. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai atidžiai išklausiau Korinos Kretų pasisakymo ir aš esu šiek tiek sunerimęs, nes panašu, kad mes e, kišamės į valstybių narių kompetenciją. Nes panašu, kad regioninės, val, regioninės valdžios institucijos dabar keičia valstybės narės. Ir ponia Kretų sakė, kad kalbant apie imigracijos problemą, kartais miestai veikia neatsižvelgiant į valstybės narės situaciją. Tai nėra priimtina. Ir mano klausimas štai koks. Uh, koks rytoj bus valstybių narių politinis vaidmuo, jeigu jų politika labai skirsis nuo vietos valdžios vykdomos politikos. Dėkoju, o dabar pereikime prie spontaniškų klausimų. Daug kas paprašė galimybės juos užduoti, nemanau, kad visus galėsime išklausyti. 15 prašymų užregistruota. Panas Novanov. Ačiū pirmininkė komisarė. E, norėčiau e, padėkoti ponui Mistelroit už darbą prie šios rezoliucijos. E, poniai Mihalovai norėčiau padėkoti už iniciatyvas ir pasakyti, kad 50 procentų Europos biudžeto valdo valstybės narės, didžioji jo dalis tenka savivaldos institucijoms įvairiems projektams vykdyti. Tačiau labai dažnai daug lėšų e, nepanaudojamos projektams. blogiau nei neturėti lėšų yra turėti lėšų, bet nežinoti, kur jas padėti, kur investuoti. Taigi mes padedame mūsų institucijoms, konsultuojame jas nuo iki Z, kal, pradedant paraiškų teikimu, baigiant valdymu ir kontrole, bet daug valstybių narių negali įgyvendinti projektų, nes tų lėšų nėra. Taigi valstybės pačios turėtų numatyti mechanizmus. Ačiū. Dėkoju. Reikia laikytis nustatyto laiko termino. Ponas Gosalina. Aš norėjau pateikti vieną komentarą komisarės atžvilgių. Dabar pasireiškia tendencija, jog stiprėja vietos valdžios vaidmuo, makro, mikro regionų vaidmuo. Ir čia reikia kalbėti ir apie europinius veiksmus prisitaikant prie šios tendencijos. Europos semestras kalba apie reformas, biudžeto nuostatų privalomumą, bet dažnai tokiu būdu kišamasi į subsidiarumą. Taigi reikia suvokti abi šias tendencijas, sanglaudos politikos vaidmenį ir vietos valdžios institucijų vaidmenį jame. Taigi per ateinančius mėnesius ir metus gali pasireikšti ir tam tikrų prieštaraujančių tendencijų, prieštaraujančių nuomončių. Tiela najbolji su upućena u probleme s kojima se razne... E, vietos regioninė valdžia geriausiai žino, kokie yra piliečių poreikiai, todėl jos turi turėti didesnį vaidmenį valdant struktūrinius ir investicinius fondus. Tačiau bijau, kad kai kuriuose valstybėse vietos valdžia neturi būtinų įgūdžių ar patirties, kad galėtų tokias programas valdyti. Didesnėse, labiau išsivyščiusiose šalise kur centralizacija yra nusistovėjusi, jie dešimtmečius kūrė tokius pajėgumus ir jos daug geriau gali su to susidoroti negu mažesnės ir mažiau išsivyščiusios valstybės narės. Todėl komisija turėtų e, valstybės narės skatinti daugiau centralizuoti savo struktūras ir keistis gerą patirtimi Visų šių pastangų tikslas turėtų būti tas, kad svarbus priečiams sprendimai būtų priimami arčiau jūsų. Arčiau jų. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti regijų komiteto nariams, kad jie ėmėsi šios iniciatyvos. Kiekviena investicija galiausiai pakliūna į savivaldybę, į tam tikrą miestą Todėl svarbu, kad jie patys dalyvautų šiame procese. Todėl aš pritariu kolegų pasiūlymams, kad vietos valdžia turėtų tiesiog neprieigą prie ES e, lėšų. Mums reikia apibriežti taisyklės, pagal kurias centrinė valdžia įgalintų vietos ir regioninę valdžią dalyvauti, panaudojant tokias lėšas. Neturi būti jokios regioninės diskriminacinės diskriminacijos ar patinės diskriminacijos, kas kartais pasitaiko. Taip pat raginu komisiją patvirtinti priemonės, kurios pagerintų šio mechanizmo gyvendinimą. Ir aš esu įstikinęs, kad tuo met Europos lėšos bus panaudojamas daug geriau negu dabar. Ačiū toliau, pane Maletič. Ačiū pirmininkė, komisarė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad svarbiausi šios politikos principai yra partnerystė ir daugia pakopis valdymas. Deja, dažnai jie praktikoje nėra taikomi. Daugelėje valstybių narių matome tokias e, veiklos programas sukurtas nacionalių lygmenių, o vietos ir regionis e, lygmuo tame nedalyvauja. Todėl aš siūlau, kad ateityje, mastant apie sanglaudos politiką, numatytume taisyklę O taisyklė turėtų būti ta, kad veiklos programos būtų tvirtinamos regioninių lygmenių, kad jos būtų būtent regioninės programos, o jų įgyvendinimas būtų atiduotas regiono rankas. Labai svarbu įtraukti regioninę valdžią, apibrėžiant politiką. Reikia susijęti sanglaudos politiką su Europos semestru, bet be regioninės valdžios vaidmens to nepasieksime. Ačiū. Ačiū pirminkė. Faktas yra tai, kad sanglaudos politikoje konsultacijos su vietos regioninė valdžia, darantis dėl taisyklių, negerėja. Tik tai trečdalis valstybių narių konsultuojasi su regione valdžia ir e, numato prioritetus kartu su jomis. Vietos valdžia e, turi turėti stabilų pagrindą e, savo prioritetams įgyvendinti ir todėl tokią valdžią reikia įtraukti nuo pat pradžių kuriant programas, jas įgyventinant, reikia kurti mišres, darbo grupės, apjungiant įvairius partnerius, įvairius ligmens valdžią. E, komisija turi pradėti viešas konsultacijas dėl to, kaip stiprinti vietos valdžią. Ir tokiu pagrindu pasiūlyti oficialią iniciatyvą. Tikra partnerystė tarp e, vietos ir regioninės valdžios gali padėti skatinti vystimas ir kurti tvarias darbo vietas. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Vietos regioninės valdžios institucijos yra atsakingos už 70 procentų viešų investicijų, dėl to jos yra svarbiausi veikėjai tvarkant ir valdant struktūrinius fondus. Jų vaidinamas vaidmuo, jų siekis suprasti ES tikslus yra milžiniškas, tačiau mes privalome suteikti jiems reikiamas sąlygas, kad jie būtų tinkami partneriai, o ne tik tai ant spauduotų tuos įsipareigojimus, kuriuos e, prisima pagal direktyvas ir reglamentus. Mes turime pripažinti jų žinias ir patirtį. Ir šie fondai, apie kuriuos kalbame, gali padėti galime padėti tokiu būdu vietos regionės valdžios institucijoms labiau sitraukti į fondų valdymą. Ir turi vykti daugia pakopis bendradarbiavimas tarp regioninio ir Europos lygmens ir tai leistų sukur, užtikrinti didesnę sanglaudą. Dėkoju, sąrašas ilgesnis, bet turime baigti diskusijas ir dabar apibendinimui žodis komisijos nariai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš norėčiau Jums padėkoti už pasisakymus diskusijose. Kaip Jūs žinote, aš manau, kad mūsų pagrindinė partnerystė, kalbant apie regioninę politiką, yra partnerystė su vietos ir regionės valdžios institucijomis. Mes su 290 regionų atstovų nuolatos vedame diskusijas. Žinome, kad regionos, regionų valdžia geriausiai supranta vietų, vietos žmonių poreikius ir gali daugiausiai prisidėti kuriant e, darbo vietas, gerinant visuomenės veikatos aplink, aplinkos transporto sąlygas. Aš žinau, kad regionai irgi turi tam tikrus apribojimus ir jiems dar labiau reikia e, biudžeto finansavimo, bendro finansavimo, uh, nei nacionalinės valdžios institucijoms. Aš žinau, kad miestų vaidmuo yra labai svarbus ir puikiai norėčiau padėkoti ir pirmininkaujantiems Niderlandams, kurie daug dėmesio skiria miestų darbo tvarkiai. ES miestuose, ar tai būtų sostinės, ar tai būtų kur kas mažesni miestai, 70 procentų visų gyventojų gyvena tuose miestuose ir tai yra augimo ir užimtumo varikliai. Ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad buvo akcentuojamas partnerystės principas, kuriam mes skiriame labai daug dėmesio. Ir sutinku su ponu Van Nistelroj, kad viešos diskusijos yra būtinos apie tai, kaip partnerystės principas ir daugia, pakopis, daugia pakopio valdymo principas yra taikomi praktikoje. Kitą savaitę aš dalyvausiu regionų komiteto plenarnėme posėdėje ir mes aptarsime šią problematiką. Ir man bus labai malonu grįžti vėlgi Europos parlamentą ir e, daugiau apie tai pakalbėti. Aš tikiuosi, kad bus keičiamasi geriausia praktika, kalbant apie šį aspektą, nes yra šalių, kur yra gilesnės tradicijos e, kuriant ir įgyvendinant projektus su pilietinė visuomenė, su universitetais, o kitose šalyse vietos regioninės valdžios institucijos mano, kad jos pačios turi priimti sprendimus nesikonsultuodamos su piliečiais. Taigi dėl to mes ir ypat, skiriame ypatingą dėmesį tam, kad vietos regioninės valdžios institucijos realiai įsitrauktų į dėrybas, kai yra e, deramasi dėl veiklos programų ir per kitą biudžeto programavimo laikotarpį tai bus laikoma eksantę sąlyga. Aš ne, negaliu atsakyti visus iškeltus klausimus, tačiau ponas Jakobčič uždavė klausimą, kuris kartojosi diskusijose, e, kurį palėtė ir kiti kolegos, tai aš norėčiau pasakyti, kad visos šalis gali tvarkytis taip, kaip nori. Svarbiausia yra tai, kad tai, kaip tai yra daroma ir kaip yra gyvendinami projektai, kad viskas būtų daroma taisyklių rėmuose, kalbant apie ES fondų lėšų tvarkymą. Yra tokių šalių kaip Lenkija, kuri yra centralizuota šalis, tačiau rezultatai yra puikūs jų e, įsisavinant ES lėšas. Tačiau turime, pažiūrėjau, Prancūzijos patirtį. Tai yra šalis, kuri perėjo prie decentralizavimo proceso ir, irgi situacija yra nebloga, taigi kiekviena šalis tvarkosi taip, kaip jai priimtina. Taigi mes ir toliau stebėsime, kaip yra įgyvendinamas partnerystės principas valstybėse narėse. Pagal šimtąjį Europos investicijų fondo reglamento straipsnį turi būti laikomasi šio principo. Ir mes tikrai neversime nei vieno miesto, nei vieno regiono, nei vieno miesto naudotis ES lėšomis. Mes e, visiems ministrams e, teigiame, kad e, esame pasirengę keisti ir modifikuoti veiklos programas. Mes žinome, kad kai buvo kuriamos tokios veiklos programos, dar nebuvo pabėgėlių problemos. Taigi Dėl to, pavyzdžiui, Italija buvo vienintelė valstybė, kuri paprašė modifikuoti, keisti veiklos programą ir mes jau 220, tūkstančių, 220 milijonų eurų skiriame e, mokyklų steigimui ir kitiems pabėgėlių poreikiams tenkinti. Kitos šalis, e, Niderlandai, Vokietija jau naudos ES lėšomis, kad galėtų geriau integruoti pabėgėlius. Taigi turime atsižvelgti į pabėgėlių problematiką, e, tvarkant ES e, programas ir fondus. Ir dar vienas dalykas. Mane stebina tai, kad UKIP partijos narys kalba apie tai, kad Europos e, Sąjungos fondai yra reikalingi. Aš suprantu, kad jūs atvykote, jūs esate iš regiono, kuris labai nukentėjo Ir man tikrai būtų labai malonu atvykti jūsų regioną kartu su jumis, kad, jūs, kad galėčiau parodyti Britanijos piliečiams, kaip sanglaudos politika prisideda prie regiono plėtros, kad galėčiau parodyti, kad egzistuoja solidarumo idėja siekiant vieningos Europos. Tikiuosi galėsiu parodyti jiems tinkamą kelią. Taigi dėkoju ir esu visuomet pasirengusi sugrįžti pas Jūs. Dėkoju komisijos nariai, diskusijos.